žmogaus teisų, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atveju. Pagal darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį pirmiausia aptarsime padėtį Centrinėje Afrikos Respublikoje. Pateiktos e, keturios e, rezoliucijos. Pirmiausia, suteiksiu žodį kolegai Romeva ir Irueda. So much, Labai ačiū, pirmininkė kaip daugelis kitų kolegų, mus taip pat labai neramina situacija Centrinėje Afrikos Respublikoje, e, kur atsiranda grėsmių, jog situacija eskaluos po įvykių 2013 metų kovo mėnesio. Atsiranda um, žmogaus teisų pažeidimo atvejų, plėšikavimo e, prie e, št... išprievartavimo vaikai e, paverčiami kariais. Situacija panašu, kad nekontroliuojama, nebent bus surasti tinkami sprendimai. Mes ir kitos frakcijos pareikalavom, kad Centrinės Afrikos Respublikos institucijos ir kitos valstybės ieškotų um, sprendimų ir užtikrintų ilgalaikę taiką ir demokratinius sprendimus. Mes palankiai vertiname Junktinių tautų organizacijos sprendimą nusiųsti ten um, savo pajėgas, užtikrinant saugumą ir tai, kad Centrinėje Afrikos Respublikoje mes kreipiamės į visus, e, kviesdami e, užtikrinti žmogaus teisės, e, taip pat užtikrinti netrukdomą prieigą visiems, kas nori, užtikrinti civilinės, pilietinės visuomenės teisės ir uh, ištirti žmogaus teisų pažeidimo atvejus Centrinėje Afrikos Respublikoje. Palankiai vertiname jungtinių tautų e, rezoliuciją dėl ginklų embargo ir dėl smurto. Ačiū. Labai ačiū kolegai Romeva Irueda, kolega Bielanas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, tik per keletą paskutinių dienų e, keletas žmonių žuvo bangi, tarp jų ir du tarptautinių intervencinių pajėgų apsauginiai prancūzai. E, panašu, jog maištininkai taip pat užėmė ir gyvenvietės, žmonės yra evakuojami. Musulmonų grupuotės Selekos koalicija jau keletą mėnesių um, užsima nusikalstama veika, e, engia krikščionis ir situacija dabar yra labai sudėtinga. E, vyksta masiniai nužudimai, religinių bendruomenių persekiojimas. Būtina telkti tarptautinės pajėgas, teikti humanitarnę pagalbą. Tikiuosi, jog jungtinių tautų e, iniciatyvos sulauks paramos ir bus apsaugota pilietinė visuomenė. Ačiū. Labai ačiū, kolega Bielanai. Dabar kolegė Dekai. Kaiser vieną minutę. Merci, monsieur. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau pagerbti du prancūzijos karius, kurie žuvo Centrinės Afrikos Respublikoje. Noriu taip pat pasakyti, kad labai apgailestauju dėl to, kad po metų įspėjimų, e, kuriuos mums teikė ponė Georgieva ir išorės veiksmų tarnyba, vis dar prireikė tiek laiko tam, kad jungtinėse tautose būtų patvirtinta rezoliucija. Uh, tam, kad pagaliau kažkas būtų daroma tam, kad Centrinės Afrikos Respublikos žmonės būtų apsaugoti. Mes žinojome ir žinome, kad genocido pavojus e, ir visi žiaurumai buvo grėsantis. Žinojome visą tai, bet nepaisant to prireikė daug laiko tam, kad kas nors būtų padaryta šioje srityje. Aš išgirdau labai nepriimtinų mūsų frakcijai dalykų. Štai kalbama apie Prancūzijos dominavimą Afrikoje ir panašiai, bet uh, Aš labai įtariai vertinu paprastai karinės intervencijas, bet manau, kad Prancūzija čia tik tai išgirdo tai, kas jau buvo ilgą laiką sakoma iki tol ir kartuojama. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Dabar kolega Preda. Finiment, Ačiū pirmininkė. E, trečią kartą jau kalbame šiais metais apie Centrinės Afrikos Respubliką. E, šį kartą norėčiau sureaguoti į pastaruosius įvykius ir represijas religijos pagrindų. Norėjau taip pat pabrėžti, kad visi žinome, kad Prancūzija veikia šioje šalyje, o ne Europos Sąjunga. Na, taip, Europa taip pat 550 e, e, milijonų eurų išjudino e, afismo operacijai. Taip pat oro susisiekimo tiltas buvo nutiestas iki bangy iš Europos. Kolegė Veronik de Keiser teisi. Tikrai komisarė Georgieva jau kuris laikas kėlė į viešumą šį klausimą. Man atrodo, kad e, dabar jau jai reikėtų veikti, nes tikrai mūsų gali laukti labai rimta humanitarnė krizė ir netgi rimtesnė, negu kad galima buvo pagalvoti prieš keletą metų. Ačiū. Ačiū dabar žodis kolegai Veržia. Veržet. galime pasakyti bent jau tiek, kad e, po to, kai mūsų, į mūsų darbo atvarkę buvo įtraukta ši rezoliucija, šiek tiek situacija pasikeitė. Jau trečią kartą nuo šių metų pradžios e, apie tai kalbame. Tačiau ankstesniais metais šioje diktatūros e, valdomos, šito, šitos diktatūros valdomos šalies žmogaus teisų pažeidimai sujaudino parlamentą. Centrinės Afrikos Respublika uh, yra viena iš pagrindinių Prancūzijos e, dominavimo simbolių. Maždaug 50 e, karinių intervencijų e, įvyko, įvykdė Prancūzija Afrikoje po kolonizacijos pabaigos. Ir štai jau visą savaitę rengėsi Prancūzijos kariai intervencijai. Antibalaka jėgos sako, kad jos, jie kovoja prieš Selakos išrinkimą. Jie sėjo mirti savo kelyje ir pasėjo daugybę e, šimtus mirčių per keletą valandų netgi. E, religijos klausimas buvo panaudotas čia taipogi šiame konflikte. Ir taip e, šios šalies tauta turi teisę į saugumą. Taip, mes galime e, pagerbti Prancūzijos žausius garius. Mes norėjome, kad e, šioje rezoliucijoje būtų kalbama apie ateitį, apie šios Respublikos piliečių ateitį, kuriems pagaliau dabar suteikta, suteikiama žodis. Ačiū. Dank, Frau Versia, Frau... Labai ačiū, kolegė. Dar 20, minučių, būt, 20 e, sekundžių būtumėt galėjusi kalbėti, jei būtumėte kalbėjusi lėčiau ir mes būtume jūs geriau supratę. E, kolega Preda. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš suprantu, kad jūs nepritarėte intervencijai, bet kokiu alternatyvų siūlote? Jeigu intervencija uh, nėra toks jau teigiamas dalykas, tai kokią pasiūlytumėte alternatyvą, kokį kitą sprendimą, ką jūs būtumėte dariusi tokioje situacijoje. Ačiū. Monsieur Preda, vous avez l'habitude. Gerbiamas ponė Preda, jūs visada, Preda, jūs manęs visada labai įdėmiai e, klausote. Aš, man atrodo, nekalbėjau apie tai, kad gaila, jog Prancūzija intervenciją e, karinę turėjo suorganizuoti. Ne, aš to nesakiau. Štai jau metus laiko prašėme jungtinių tautų rezoliucijos. Situacija nėra patenkinama. Jungtinių tautų e, pajėgos, kurios veikia vietoje, negali uh, E, negali nieko padaryti. Afrikos pajėgos taipogi nieko negali padaryti. Aš tiesiog apgailę savau dėl to, kad žuvo du prancūzų kariai. Ačiū. Dank, Frau Labai ačiū kolegė Veržė, dabar kolegė Jetan Mekė. Dėkoju. Kaip buvo pasakyta, čia salėje ši karinė intervencija kurios ėmėsi Prancūzija, e, įvyko dėl to, jog tokį sprendimą priėmė Prancūzijos prezidentas. Prancūzijos prezidentas, kalbėdamas e, e, pagerbent du žuvusius karius, sakė, kad ši misija pavojinga, nors reikalinga. Žinoma, kokia sudėtinga humanitarinė situacija yra susiglėjusiuose Afrikos centro Respublikoje. Trūksta maisto, trūksta ypatingai saugumo. Labai nedaug vaikų gali eiti į mokyklą ten. Trūksta maisto, problemų yra daugybė. Gerai yra tai, kad humanitarinė pagalba padidino ES šiai šaliai Turime užtikrinti, kad pagalba saugiai pasiektų tuos, kam jis skirta. Turime ieškoti politinio sprendimo ir turime pasakyti, kad čia Afrikos sąjungai turėtų tekti didesnė atsakomybė taip pat kaip ir Europos sąjungai. Dėkui. Labai ačiū kolegė Jatanmeki. Dabar pasisakymai frakcijų vardu. Kolega Sonik, vieną minutę. Dėkuoju. Afrikos Centrinės Afrikos Respublikos e, konfliktas pasižymi smurtu ir žmogaus teisų pažeidimo atvejais. E, smurtas e, dažnai paliečia vaikus ir moteris. Dar gruodžio 5 dieną per 22 valandas 400 žmonių buvo nužudyta siaučia karinės grupuotės, kurios yra apsigunklavusios sunkiaja ginkluotę. Gerai būtų, jei jungtinės tautos pasvarstytų apie misiją, kurią būtų galima nusiųsti į šią šalį. Negalime Prancūzijos palikti vienos, nes tik ji dabar teikia pagalbą Centrinė Afrikos Respublikai. ES turi dalyvauti rengdama planus e, pagal kuriuos būtų teikiama pagalba šiai šaliai, o joje įtvirtinama taika ir ramybė. Ačiū. Vielen Dank, Herr Kollege Sonik. Es folgt Herr Kollege Desir für eineinhalb Minuten. Kolega Desir, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos. Nuo tada, kai Seleka 2013 kovo mėnesį atėjo į valdžią, e, Centrinė Afrikos Respublika dėl smurto, dėl prievartavimo, dėl nesaugumo įsivyravimo e, situacija šalies susiklostė dramatiška, pavojinga, šimtas tūkstančių pabėgėlių ir daugiau mirusių daugybė. Būtent dėl to e, saugumo taryboje sprendimas e, jungtinėse tautose buvo priimtas tas e, labai greitai. Būtent dėl to gruodžio penktą dieną šalia, šalia Afrikos sąjungos Prancūzija ėmėsi karinių veiksmų, kad galėtų apsaugoti civilius asmenys ir kad galėtų, pas, galėtų šalis pasirenkti demokratiniams pasikeitimams. Aš suprantu prancūzijos veiksmus ir noriu pagerbti atminimą tų dviejų karių, kurie žuvo gelbėdami civilius. Noriu pasakyti, kad e, reikėjo tų skubių žingsnių tos krizės akivaizdoje. Tačiau taip pat reikia ieškoti tvaraus atsakymų iškilučius klausimus. Būtina kalbėti apie saugumą, apie humanitarinę pagalbą, apie e, šalies perinamosius laikotarpius, apie rinkimų e, organizavimą. Mums būtina kad ES mobilizuotųsi, spręsdama tuos visus klausimus, tai būtų galima padėti Centrinė Afrikos Respublikai. Toks būtų signalas Europos parlamentui, tikiuosi, kad jis bus išgirstas. Ačiū, dabar kolega Takula, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Padėtis Centrinė Afrikos Respublikoje yra labai sunki. Europos Sąjungoje turime pamastyti apie tai, kaip galėtume paremti to šalies žingsnius taikos kryptimi. Labai daug smurto vyrauja šalyje prieš moteris, prieš vaikus, padaroma daug karo nusikaltimų. Ką būtų galima padaryti taikos labui, kaip ją atkurti? Aš asmeniškai manau, kad ES vaidina labai svarbu vaidmenį kartu su Afrikos sąjunga ir jungtinėmis tautomis. Turime pabandyti rasti reikiamas pagalbos formas tam, kad būtų galima sustiprinti regiono stabilumą. Ypatingai svarbu tai, kad būtina ginti žmogaus teisės. Įvairios religinės bendruomenės turi palaikyti tarpusavio dialogą, siektamos taikos. Vielen Dank, Herr Kollege Takula. Es folgt Herr Kollege Paschka für eine Minute. Dėkui visą važinį. Kolega Paška, minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė. Centrinėje Afrikos Respublikoje jau metus laiko įvairios ginkluotos grupuotės kovoja vienos su kita, e, gazdintamos vietinių žmonės. Situacija yra tikrai pavojinga. E, valstybinė valdžia nepajėgia užtikrinti civilių žmonių saugumo. E, Afrikos Sąjungos pajėgos uh, veikiančių šalyje nepadėjo sudaryti daugiau tvarko šalyje. Vienintelis kelias atkurti viešąją tvarką ir užtikrinti žmonių saugumą būtų e, įgyvendinimas jungtinių tautų rezoliucijos ir tarptautinių misijų sustiprinimas Centrinėje Afrikos Respublikoje. Aš manau, kad būtina taip pat sudaryti geresnės sąlygas humanitarniai pagalbai tiekti. E, būtina atkurti tvarką šalyje, būtina patiekti pakankamai maisto tiems alkstantiems vargšams to šalies žmonėms. Dėkui. Labai ačiū, kolega Paška. Dabar kolegė Kretu vieną minutę. Ačiū, pane pirmininkė. Po aštuonių mėnesių dėl Simo jungtinių tautų organizacija sugebėjo priimti rezoliuciją, kuri turėtų pažaboti Centrinės Afrikos Respublikos sunakinimą. E, maždaug 1 milijonas 300 tūkstančių asmenų, 300 tūkstančių pabėgėlių badauja. Mes privalome apsaugoti pilietinę visuomenę, turime kuo greičiau išdalinti maisto davinius, turime įnešti savo indėlį gindami pilietinę visuomenę. Siekdami, kad e, tarptautinė intervencija būtų sėkminga, turime um, nusiųsti taikos palaikymo būrius, tačiau reikia ieškoti ir politinių problemos sprendimo galimybių. Turime užtikrinti, kad būsimi rinkimai būtų organizuojami laisvai. Ilgamečiai konfliktai išsekino šalį, šalis stovi ant religinio karo slengščio. Ačiū kolegė Kretų. Periname prie spontaniško pasisakymo. Iš karto e, gailestauju, kad negalėsiu suteikti visiems kolegoms e, žodžio, kurie prašė dabar kolegė Hübner. Centrinės Afrikos Respublika klasikinis valstybės pavyzdys, kuri dėl fatalios geografinės padėties yra pasmerkta religiniams, etniniams konfliktams. Ši valstybė jau ilgą laiką skendi politinėje ir humanitarinėje krizėje. Vis dažniau nutinka, kad krikščionys ir musulmonai organizuoja išpolius vieni prieš kitus. Vyksta seksualinės prievartavimas, kankinimas. Junktinės tautos jau seniai įspėjo, kad konfliktas gali eskaluoti, kad gali įsiplėksti atviras religinis karas ir žudynės. Mes visi turime suvokti, kad be išorės įsikišimo Centrinėje Afrikos Respublikoje krizė ir toliau gilės. Ačiū. Fin, fin Labai ačiū kolegė Hübner. Dabar kolega Styler. You, uh, um, Ačiū, ponė pirmininkė. Eskaluojanti situacija Centrinėje Afrikos Respublikoje reikalauja veiksmų iš tarptautinės bendruomenės šalyje e, fiksuojama vis daugiau žmogaus teisų pažeidimo atvejų. E, šimtai tūkstančių žmonių nužudomi. Seleka ir kitos maištautojų grupės e, kankina žmonės, kai kurie um, žudimai vyksta kasdieną. Iškyla didelė genocido grėsmė, keldama pavojų visam regionui. Junktinės tautos išsiuntė teikti savo pagalbą. UNICEF'as paskyrė 500 e, tūkstančių eurų pagalbos. Tačiau dabar dedamos pastangos nepakankamos, kad šalyje būtų užtikrintas saugumas. Amnesty International teigimu e, šaliai reikalinga didelė pagalba. Aš tikiuosi, kad ši siaubinga krizė bus e, sunaikinta užtikrinant taiką. Ačiū, kolegė Steiler. Spontaniški pasisakymai baigiami. Dabar komisijos nariui ponui Čeloš žodis. Ačiū pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai, Europos parlamento nariai. Mes džiaugiamės, kad jūsų asamblėje seka situacijoje Centrinėje Afrikoje, Respubli Afrikos Respublikoje ir kad yra dabar teikiama rezoliucija dėl žmogaus teisų pažeidimo ir teisų pažeidimo apskritai e, šioje šalyje. E, Centrinės Afrikos Respublikoje, Respublika dabar išgyvena baisiausią krizę savo istorijoje ir tai kelia nerimą. Keletą kartų jau e, įgaliotinė užsienio reikalams pastarai kartą gruodžio 5 dieną išsakė savo susirūpinimą dėl smurto, dėl nebaudžiamumo ir kitų pažeidimų. Mes pritarėme jūsų rezoliucijai e, labai svarbu yra greitai ir skubiai veikti tam, kad situacija dar labiau nepablokėtų. ES aktyviai dalyvauja tarptautinės bendruomenės pastangose tam, kad e, būtų politinis e, saugumo ir humanitarnis atsakas e, atneštas šioje krizėje. ES labai svarbu vaidmenį už, užima kartu su kitais pagrindiniais partneriais, tokiais kaip Jungtinės tautos, Afrikos sąjunga, JAV, Prancūzija, Centrinės Afrikos ekonominė bendryje. Žmonių apsauga ir teisės valstybės atkūrimas yra mūsų prioritetas. Mes džiaugiamės, kad uh, Afrikos pajėgos uh, ketin, sveikiname Afrikos pajėgų intervenciją, kurią parėmė Prancūzija. Uh, Europos komisija jau įsipareigojo, kaip kad kai kurie iš jūsų jau ir sakė, įsipareigojo panaudoti 50 milijonų eurų. Miskai ir Europ, Afrikos pajėgoms tai bus skirta. Todėl e, sveikinu. Džiaugiuosi tuo, kad Junktinėse tautose buvo priimta rezoliucija numeris 2127 ir taip pat, kad įkūriama bus tarptautinė tyrimų komisija. Žmogaus teisų taryba, jungtinių tautų žmogaus teisų taryba Ženevoje taipogi e, atidžiai seka situaciją. situaciją. ES atsakas yra labai svarbus ir tai yra taipogi e, daugia lypis atsakas. Tai čia būtų ir trumpalaikės, ir ilgalaikės priemonės. Taipogi labai išskirtinės ir neįprastos priemonės buvo pasiteltos tam, kad būtų finansuota stabilizavimo programa per stabilizavimo instrumentą skiriam, skirti numatytą 10 milijonų eurų. Visomis šiomis sudėtinėmis dalimis siekiama, e, siekiama tarptautinės taikos, tarptautinio dialogo. Taip pat siekiama kartu kartu su Junktinių tautų e, žmogaus teisų komisarietu e, nusiųsti stebėtojus, atkurti žiniasklaidos neutralumą ir nepriklausomumą. Komisija kartu su išorės veiksmų tarnyba dirba rengdama strategiją tam, kad pagal ją galima būtų numatyti bent jau minimalias socialinės sąlygas. Be to, mūsų vystomojo bendradarbiavimo pagalba niekada nebuvo nutraukta, nepaisant to, kad dėl saugumo priežasčių kai kurie projektai buvo sustabdyti. Taip pat ES yra pasirengusi paremti pereinamąjį procesą, pereinamojo proceso ir demokratinių institucijų atkūrimo priemonės. Iššūkių daug, jie labai sudėtingi Todėl tarptautinė bendruomenė turėtų išlaikyti savo įsipareigojimus e, šioje srityje ir ilgalaikiai turėtų būti įsipareigojimai išlaikyti. E, gruodžio 16 dieną per bendrų reikalų tarybą užsienio reikalų ministrai aptars taipogi ir šį klausimą. Taigi ES labai aktyviai dalyvauja uh, E, šioje veikloje ir kartu su savo partneriais siekia stabilizavimo, centrin, stab, situacijos stabilizavimo šioje šalyje ir krizės pabaigos. Ačiū. Labai ačiū, pana komisijos Noryčiološ. Pateikti šeši pasiūlymai dėl rezoliucijų. E, diskusijos baigiamas, balsavimas vyks pasibaigus bendroms diskusijoms. Kitas darbo atvarkas.